yra komisijos ir tarybos pareiškimai dėl esamų kovos su mokestiniu sukčiavimu ir pinigų plovimo priemonių veiksmingumas, išvelgiant į neseniai paviešintus Panamos dokumentus. Žodis suteikiamas ministrui Henis Plaša. Prašau, ačiū, ponė pirmininkė, gerbimi parlamento nariai. Dėl Panamos dokumentų. Pradėdamas savo kalbą noriu paminėti, kad dar kartą paaiškėjo, kad būtina suvienyti pastangas kovojant su pinigų plovimu ir mokesčių, mokestiniu sukčiavimu. Dar kol kas per anksti vertinti šios dokumentus, tačiau atitinkamas vertimo darbas vyksta, nacionalinės vyriausybės paskelbė apie pradėtus tyrimus, diskutuodami apie tai, kokiu veiksmu Europa galėtų imtis. Aš galėčiau atskirti mokesčių klausimus ir pinigų plovimo klausimus. Mes turime sustelkti ties dviem politiniais tikslais. Pirmiausia, prieiga prie informacijos ir e, priemonėmis, kurias būtų galima pasitelkti kovojant su sukčiavimu ir mokesčių slėpimu. Būtina užtikrinti, kad ES e, pirminė teisė e, būtų uh, E, įtraukti į ją tarptautiniai standartai, standartai parengti e BPO dėl keitimos informacija. Buvo pasiekta nemažai pažangos šios rytie per pastarosius metus, tačiau ne visi tarptautiniai veikėjai visapuškai įsipareigoja laikytis tų standartų. Ir tą parodė ir Panamos dokumentų atvejais. Tam, kad e, galėtume, galėtume tikėti sėkmė šiame žaidime, turime įtraukti į visus žaidėjus. Taigi privalome pasiekti, kad visi tarptautinė arena laikytųsi daugumos patvirtintų standartų. Europos Sąjunga yra įsipareigojusi keistis informaciją mūsų veiksmai viršė netgi EBPO standartus ir daugelis laiko mus e, rodančiais pavyzdį kitiems. Tai yra Gerai. Timiausių metų komisija pateiks atinkamus pasiūlymus, kurie bus patvirtinti dėl keitimosi informaciją ir atskaitomybės pagal e, šalis, tam, kad būtų galima užkirsti kelią mokesčių vengimui. Todėl tikiuosi, kad Europos parlamentas savo atitinkamą nuomonę patvirtins kuo greičiau. Čia mes tačiau nesustosime, tuo neapsiribosime. Manome, kad komisijos pasiūlymas dėl skatomybės pagal šalis padidins skaidrumą tarptautinio verslo srityje ir aišku, šis pasiūlymas susilauks paties didžiausio tarybos dėmesio. Grįžtant prie atskleistos informacijos, norėčiau pakalbėti apie tai, ką daugiau galėtume nuveikti be keitimas informacijų, siekiant užtik, užkirsti kelią mokesčių slėpimui, vengimui ir pinigų e, plovimui. Komisija yra ar komisijoje rengiamas komunikatas šiomis temomis ir teikiami pasiūlymai sudaryti trečių šalių sąrašą, į kurį būtų įtrauktos valstybės, kurios nesilaiko dabar nustatytų tarptautinių standartų, ypač atsižvelgiant į informaciją, kuri pateikiama Panamos dokumentuose. Komisija ketina parengti ir pasiūlyti atitinkamas taisyklės, siekiant kovoti su mokesčių vengimu ir pinigų plovimus, kad būtų pažabotas taip pat teisėtas mokesčių vengimas. Pirmininkaujantis šalis siekia dar mm, per savo pirmininkavimo laikotarpį pasiekti susitarimo šiuo klausimu. Tikimės taip pat ir Europos parlamento paramos. Taip pat veikia, komisijų, veikia dar, darbo grupė įsteigta dėl Elgesio kodekso ir jos tikslas yra pasiekti, kad trečiosios šalis taip pat patvirtintų ir prisijungtų prie e, atitinkamo elgesio kodekso Šveicarija, e, kitos e, šalis jau prisijungė, dar kitas prisijungs artimiausių metų. Dar trumpai apie pinigų plovimą. Šis klausimas yra glauziai susijęs su <clears throat> kovos su terorizmu finansavimu. Vasario mėnesį reaguodami komisijos veiksmų planą, kaip kovoti su terorizmo finansavimu, tarybos nariai nusprendė skubos tvarka patvirtinti e, priemonės, kurios būtų skirtos kovoti su terorizmo finansavimu ir pinigų plovimu. Norėčiau jas paminėti. Pirmiausiai, ministrai pabrėžė būtinybę nustatyti trečiasis šalis, per kurias vyksta pinigų plovimas arba teroristinės veiklos finansavimas pagal e, kovos su pinigų plovimu direktyvos nuostatas e, valstybės narės turėtų taikyti netinkamo apdairumo priemonės sudarydamos atitinkamų šalių sąrašą. Mes tikimės, kad vasarį pradėtas procesas baigsis gegužės pirmą dieną, tačiau čia viskas priklauso nuo komisijos valios ir e, mes tikimės, kad tiek komisija, tiek parlamentas suvokia, koks skubus ir svarbus šis klausimas. Kalbant apie praėjusiais metais e, e, parlamento ir tarybos patvirtintą teisės aktų rinkinį dėl kovos su pinigų plovimu, mes tikimės, kad pradėtas procesas bus baigtas iki šių metų pabaigos ir taip pat tikimės, kad atitinkamai pagerės keitimasis informacija tarp valstybių narių finansinės žvalgybos tarnybų. Be to paprašėme komisijos išnagrinėti galimybės nustatyti e, ribas arba priboti įsiskaitimus grinaisiais pinigais, įtraukiant Europos centrinį banką ir e, galbūt nustatant dar didesnius apribojimus didelės vertės e, banknotams, pavyzdžiui, 500 eurų vertės. Tačiau kai kuriuose sritise paaiškėjo, kad tiks, reikia tikslingų pakeitimų tam, kad būtų galima užtikrinti geresnę prieigą prie informacijos susijusios su bankų sąskaitomis ir kad prieiga prie tos informacijos būtų užtikrinta finansinės žvalgybos tarnyboms. Taryba yra pasirengusi svarstyti komisijos pasiūlymus šioje srityje, teikdama jiems pirmenybę ir tikimės, kad Europos parlamentas taip pat aktyviai įsijungs į šį procesą. Kova su pinigų plovimu yra labai aukštai mūsų darbo atvarkė, taip pat didysis dvidešimtukas e, skiria šiam klausimui pakankamai daug dėmesio. Pabaigai noriu pasakyti, kad pirmininkaujantis šalis sprendė įtraukti vadinamosius Panamos dokumentus į e, ekonomikos finansų ministrų tarybos postį, kuris vyks Amsterdame balandžio 20 dieną ir komisijos atstovus pakviesime pristatyti savo požiūrį ir naujus pasiūlymus, kaip kovoti su mokestinių sukčiavimų ir, pin, ir pinigų plovimų. Nekantri laukiu šito pasikeitimo būsimo nuomonėmis. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos vardu panas Moskavičiai kalbės. Gerbiamas pirmininkė, gerbiama tarybos atstovė, gerbiama ministra, ponius ir ponai, parlamentarai. Daug Panamos dokumentų skandalas dar kartą ir įrodė, jog mūsų kovos su pinigų plovimu ir mokestiniu vengimu darbotvarkė yra nepaprastai svarbi. Ir šiuo atveju labai svarbios mūsų bendros pastangos. Ir visų pirma norėčiau padėkoti už puikų žurnalistų darbą. Taip pat reikia kalbėti apie skaidrumo ir gero valdymo taisyklės, kurias raginame įgyvendinti jau kurį laiką. E, šias taisyklės parengė e, komisija ir jos dabar yra įgyvendinamos. Tai sudarė prielaidas atskleisti tokio masto sukčiavimą. Ir šios priemonės yra visiškai suprantamos, jos yra būtinos, kuomet matome, kad vyksta tokie didžiuliai ir tokie skalingi, e, žalingi dalykai Europos piliečiams, tokia nesažininga praktika, e, kurią galime tiesiog įvardinti kaip ne ką kitą, o tiesiog vagystę, yra nepriimtina. Tad turime konkrečiai veikti ir pasinaudoti tomis progomis, kurias kurios atsiranda, kuomet e, tokie skandalai iškyla į dieno šviesą. Tai yra galimybė ir tai yra mūsų politinė pareiga kovoti su mokesčių vengimu, su mokestiniu sukčiavimu, su e, agresyviu mokesčių planavimu, pinigų e, plovimu ir panašiais nusikaltimais. Mūsų darbo tvarkė E, šioje srityje jau ir dabar yra plataus užmojo, tačiau mes ją galime dar labiau e, sustiprinti. Ir tam reikia valstybių narių įsipareigojimo imtis konkrečių veiksmų e, praktiškai ir taip pat politinėje platmeje. Taip pat mūsų pareiga pagalvoti apie naujas priemonės, kurios padėtų sustiprinti kovą su e, mokestiniu sukčiavimu. Tai taip pat tampa proga sustiprinti bendradarbiavimą su tarptautiniais partneriais. Ir taip kovoti su tuo, ką vadiname mokestiniais rojais. E, Turime siekti daugiau skaidrumo, daugiau sažiningumo tarptautinių lygmenių ir taip užtikrinti pinigų plovimo prevenciją. Dar norėčiau tarti keletą žodžių apie tai, kas jau buvo e, minėta. Iš tiesų, per pastarosius metus buvo nuveikta nemažai darbo. Ir mano manimu, tas darbas nesustos. E, pagrindas yra padėtas geras, komisija ėmėsi tam tikrų priemonių, kad būtų užtikrintos geros sąlygos tiek mūsų piliečiams, tiek ir mūsų įmonėms. Per pastarosius metus pateikėme net tris fiskalinių priemonių paketus. Visų pirma, tai yra teisiškai privalomas priemonių paketas e, dėl e, mokesčių vengimo šiomis priemonėmis siekiama e, to, kad lengvatinio apmokestinimo bendrovės užsienyje e, netaptų prieglopščių nesažiningai dirbantiems asmenims. Ir buvo taip pat parengtos taisyklės, e, kuriamis remiantis valstybės narės gali susigražinti ir apskaičiuoti tą E, pelno mokestį, kuris buvo nesumokėtas e, dėl mm, e, to pelno perkelimo į tam tikras valstybės. Tai, ką, tai atskleidė ir Panamos dokumentų skandalas. Taip pat dirbame ir ES viduje. Čia turiuomenį duomenų keitimąsi tarp valstybių narių, tarp valstybių narių administracinių įstaigų ir mokesčių tarnybų. Taip pat turime skatinti e, skaidrumą mokesčių srityje ir už ES ribų. Kaip europietis labai džiaugiuosi, jog mes, mums pavyko pasirašyti susitarimus su Andorą, San Marinu, Lichtensteinu, Šveicarija. E, tokie dvišaliai susitarimai bus pasirašinėjami ir toliau. Ir tai reiškia, jog ta bankų paslaptis nyksta, jos mažėja ir tuo galime tikrai labai pasidžiaugti. Taip pat mes siūlome e, parengti bendrą e, sąrašą, į kurį būtų įtrauktos visos šalis, kurios yra e, mokesčių rojai ir taip kovoti su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių vengimu. E, ši iniciatyva jau buvo pristatyta ir parengta. E, pristačiau ir tas taisyklės, kurios jau veikia. Taip pat turime įvairių taisyklių, kurios taikomas bankų sektoriui. Štai e, nuo 2017 metų valstybės narės automatiškai keisis e, informacija apie e, bankų sąskaitas ir tų bankų sąskaitų savininkus. Štai ir šiandien vos prieš kelias minutės komisija nusprendė praplėsti e, fiskalinio skaidrumo savoką ir įtraukti mokestinius duomenis į ataskaitas, kurias teikia e, šalys. Norėčiau pabrėžti, kad jau nuo pat savo darbo pradžios aš labai palankiai vertinau tokį pasiūlymą ir labai džiaugiuosi, kad šiandien komisija e, pasiūlė sukurti e, bent pirmąją iš ES ES pavesti pirmąją tokią Europi, e, ekonominę zoną, kur bus taikomos tokios taisyklės. Ir tai sakau ypač tiems, kurie e, anksčiau tai vertino skeptiškai. Ir, e, tai norėčiau pabrėžti ir ponui Lambertui. Žinau, kad e, per vyksančias diskusijas bus kalbama apie tai, kur e, buvo sunaudoti, e, di, sunaudotas didžiulės milijoninės eurų sumos ir galbūt bus užduota kitų e, sudėtingų klausimų. Tačiau norėčiau pabrėžti, kad mes taip pat e, gausime duomenis apie tas tarptautinės korporacijas, kurios veiklą perkelia į, mokes, į mokesčių rojus. Tad, tai, aišku, nėra galutinis sprendimas ir dar e, reikės dėti pastangų e, šioje srityje, tačiau tikrai tuo galima pasidžiaugti. Na ir e, dar keletą žodžių apie priemonę susijusią su skaidrumu. E, Panamos dokumentų skandalas yra pasiuntė aiškę žinę, jog e, taryba, komisija ir parlamentas turi stiprinti kovą su e, nesažininga praktika, e, kuo greičiau įgyvendinami rengiamas priemonės. E, taip pat reikia pakalbėti ir apie pinigų plovimo prevenciją. Valstybės narės turi, kaip įmanoma, greičiau įgyvendinti savo politinius įsipareigojimus ir perkelti į savo nacionalinę teisę ketvirtąją pinigų plovimo prevencijos direktyvą. Tai e, suteiks galimybę gauti. E, informacijos apie fondus, trestus ir kitas bendrovės iš centrinių registrų. Tai yra nepaprastai svarbi priemonė e, siekiant kovoti su e, pinigų plovimu ir ypač su, e, pinigų, su tais pinigų srautais, kurie yra gaunami nelegalia veikla. Ponios ir ponai, tikiuosi jūsų pagalbos siekiant užtikrinti, kad šios priemonės būtų įgyvendintos sėkmingai. Bet kaip jau minėjau, e, valstybės narės yra ypač atsakingos už e, šią sritį. Ir būtent jos turi išklausyti e, komisijos tarybos ir parlamento pasiūlymų. Valstybės narės turi suprasti, jog skaidrumo taisyklių negali būti per daug ir kad tos taisyklės turi būti taikomos visiems ir vienodai. Jau sakiau, jog buvo nuveikta nemažai e, darbų kovojant su pinigų plovimu ir mokestiniu e, e, su, sukčiavimu, tačiau pastarieji įvykiai rodo, jog turime dirbti ir toliau ir stiprinti bendradar, tarpusavę bendradarbiavimą. Čia norėčiau paminėti keletą svarbiausių sektorių, kuriuose ypač turime sutelkti pastangas. Visų pirma, Priminsiu, kad tarybai jau buvo pateikta nemažai vairių pasiūlymų, tie pasiūlymai yra e, tobulinami ir e, turės e, naudos. E, čia turiuomenį ir įvairias direktyvas, viena iš jų tikiuosi bus priimta dar neprasidėjus vasarai. Jūs gerbama e, tarybos atstovė kalbėjote apie darbą ECOFIN e, taryboje. E, Ir tai iš tiesų yra labai svarbu, nes labai svarbu, kad būtų patiktas ir patvirtintas visas priemonių paketas. Ir valstybėms narėms reikia aiškiai pasakyti, kad jeigu bus priimtas tik tai, priimta tik tai pusė tų priemonių, tai rezultatas bus pusėtinas. Mes turime visokieropai e, kovoti su e, nesažininga praktika ir tam mums reikia tarptautinio uh, E, europinio e, e, valstybių ir įmonių sąrašo, nes kol kas tas sąrašas, kuris yra parengtas, yra nepilnas. Štai Portugalija pateikė tik 85 procentus tų domenų, kurių mes prašome. Vokietija pateikė dar mažiau domenų. Pakalbėkime apie Panamą, kuri dabar, apie kurią kalba visi net aštuonios, o dabar jau ir devynios ES valstybės narės su, e, e, kartu su Prancūzija, kurios vykdo veiklą, tiksliau jų įmonės vykdo veiklą Panamoje. Tad E, manau, jog jeigu per šešis mėnesius mums pavyks susitarti ir priimti konkrečius standartus ir kriterijus, tai tikrai galėsime to pasidžiaugti, nes e, tai tikrai yra trumpas laikotarpis. Taip pat jau e, pranešėme, kad birželio mėnesį bus peržiūrima pinigų plovimo prevencijos direktyva ir tai bus daroma, žinoma, atsižvelgianti ir į Panamos dokumentų skandalų informaciją. Na ir taip pat turime nepamiršti tarptautinio ligmens, jis taip pat yra labai svarbus. Aišku, turime visų pirma pagalvoti apie save pačius ir e, galime pasidžiaugti, jog ES šioje srityje yra e, lyderė ir tikras pasikeitimų variklis. Tačiau taip pat turime e, skatinti pasikeitimus ir tarptautinėme lygmenyje. E, štai vyks didžiojo dvidešimtuko susitikimas ir jame taip pat turime kalbėti apie šios klausimus. Štai Vašingtone kitą savaitę vyks didžiulis susitikimas su e, e, tarptautiniu e, valiutos fondu. Ir komisijos atstovai ten taip pat dalyvaus ir pateiks savo pasiūlymus. E, Labai tikiuosi ir džiaugiuosi, kad ne vienas valstybių narių ministras sutiko palaikyti komisijos poziciją ir dirbti kartu su mumis. Ponios ir ponai, norėčiau dar trumpai aptarti keletą priemonių, kurias galima būtų parengti ir priimti ateityje, kovojant su pinigų plovimu ir įvairia nesažininga mokestinė praktika. Žinau, jog galiu pasitikėti Europos parlamento atstovais ir kad jie ir toliau mus palaikys ir skatins darbą šioje srityje. Taip pat noriu pabrėžti, kad jūs taip pat galite pasitikėti mumis, tai yra Europos komisija. Mes esame sąjungininkai, partneriai, kurie galbūt iš skirtingų pusių e, kovoja už tos pačius dalykus ir siekia to pačio tikslo. Taigi labai svarbu dirbti ranką rankon tam, kad galėtume um, suteikti ES piliečiams to, tai, ko jie prašo ir kad galėtume išnaikinti tas žalingas praktikas, kurios sukėlė tokį didžiulį skandalą visame pasaulyje. Tad aš jūs palaikau ne tik šiandien, bet palaikau, palaikysiu ir ateityje e, vykdant bendrus darbus. Ir iki šios e, kadencijos pabaigos tikiuosi ir netgi esu įsitikinęs, kad šis e, mūšis, ši kova e, mokesčių srityje turi tęstis. Ačiū. Ačiū komisijos nariui. Diskusijos pradžioje Europos liaudės partijos frakcijos vardu kalbės ponas Zalba Bidegan. Ačiū pirmininkė, komisijos nary, tarybos atstovė, ponis ir ponai piliečiams jau ima tai nusibosti. Mūsų skamybė yra tai, kad piliečiai mus vertintų kaip problemos sprendimus, sprendėjus, o ne pačią problemą. Būtent dėl to turime greitai veikti, atsivegdami į Panamos dokumentų rezultatus. Reikia toliau dirbti tą pačią kryptimį, kaip ir dirbam pasos kelis metus, kad užtikrintume didesnį fiskalinį skaidrumą. Komisinys apie tai kalbėjo taip pat. Turime politinę progą, kuris siekia neprarasti. Nebijoju, ponė komisinariai, kad mes jūs paremsime ir paremsime tas priemonės, kuris jūs siūlote, bei remsime tas priemonės, kuris pasisite vėliau, kad būtų galima tinkamai kovoti prieš mokesčių vengimą ir skčiavimą svarbus šią problemą susidoroti, kaip sakė misis narys, Tai yra tokia problema, kuri veikia visą pasaulį, ne tik Europos Sąjungą, tai pasaulinė problema ir su jie galima sudėti tik tais pritaikant pasaulinės priemonės, kurias įtrauktų kuo daugiau šalių. Žinoma, nėra ne, nelegalu atidaryti įmonę Panamoje, tačiau tos įmonės veikla gali būti nelegali. Ir būtent mums tenka atsakomybė užtikrinti, kad tos įmonės nebūtų naudojamas mokesčių sukčiavimui. EPP visuomet gynė ir toliau gins tai, tą mintį, kad reikia daugiau fiskalinio skaidrumo. EPP mano, kad e, Mosak Vatseka įmonė bei Panamos vyriausybė turi atvykti į parlamentą ir pasisakyti kaip ji buvo apklausę daug įvairių valstybių ir įmonių mokesčių komitete. Nebėjau, kad jie norės su mumis bendrabiauti. Mes negalime leisti, kad teisininkai ar kad atskiros šalis galėtų naudotis tokiais modeliais ir išvengti mokesčių ir taip žaloti kitas šalis. Komisijos narys taip labai aiškiai pasakė, nes tai yra atsipliškavimas. Ačiū. Dėkoju. Toliau Saldavkato vardu Pitela Dženi. Ačiū pirmininkė. Matome, kaip trilijonai eurų nepatenka į Europos biudžetus. Didžiulės, netgi skaičiu, mafijinės grupuotės tvarko didžiulis finansų srautus. Visą tai na, išpamatuoja tą pačią kapitalų sistemą. Tad mokesčių vengimui, mokesčių vengimą negalima toleruoti, negalima toleruoti mokestinių rojų. Būtent todėl raginu atlikti tyrimą ir įsteigti tyrimo komitetą parlamente, kad būtų galima kiek įmanoma daugiau padaryti, kovojant su mokesčių vengimu reikia čia skubiai veikti ir veikti griežtai. Matome, kad dabar tarptautinis sutarimas dėl to ir reikia kovoti su tarptautiniu ir su mokesčių vengimu. Ponas komisaris Moskovičiai kalbėjo apie kai kurios svarbiausius dalykus. Mes, socialistai, jau esame pasakę dėl geriausios valdysenos kai kurių principų, palaikėme Junkerio planą ir džiugu, kad Junkerio komisija bei komisaris Moskovicijai visą tai gyvendina, tačiau raginčiau eiti toliau, drąsiau veikti. Net ir ataskaitose skroms valstybėms reikia eiti plačiu ir, pavyzdžiui, pritaikyti ataskaitas visoms pasaulio valstybėms. Matėme čia šiek tiek pozityvių žingsnių, jie yra geri, tačiau reikia eiti toliau, reikia eiti drąsiau. Ir reikia kovoti su šiuo vėžiu ir kovoti prie, ir įveikti prie ištakų. Dėl to raginame komisiją greičiau judėti į priekį, pateikti daugiau informacijos, imtis tyrimų. Yra ataskaita dėl verslo paslapčių, tačiau reikia užtikrinti mokesčių bazės harmonizavimą, taip pat judus sąrašas, kuriuo būtų raktų mokesčių rojai, numatyti baudas įmonės, kurios vengia mokesčių Tai turi tapti prioritu mums e, darbė tiek parlamentui, tiek komisijai. Pone Pitėlą, panas Kazį, norim sužduoti klausimą. Prašau. Grazie, su prezident. Rispetta Hafna, l'onorevole Pitella, Nafli, o politico onesto. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Pitel yra sąžininkas politikas ir aš sutinku su juo, kai jis sako, kad reikia netoleruoti šio skandalo dalyvio. Tačiau norėčiau iš pono Pitelo sužinoti, kaip galime iš darbų, nu, nuo žodžių perėti prie, prie darbų. Yra ir viena Europos vyriausybė įsipainiosi, ministras, netgi vienos Europos valstybės ministrų komiteto vadovas įsipainiojęs, taip pat yra socialistų partijos veikėjų. Tačiau, na dabar svarbiausia yra ne apie partijas kalbėti, reikia daryti tai, kas teisinga yra ir ginti Europos piliečių interesus. Na, aš nenoriu diskriminacijos tarp skirtingų frakcijų ir partijų. Nemanau, kad čia yra partinės politikos klausimas iš viso. Čia reikia labai aiškiai imtis veiksmų, kurias, kurias palaikytų visi. Taigi svarbu yra skaidrumas ir aiškumas. Ačiū. Ačiū, pana Pitelė. EKR frakcijos vardu dabar kalbės panas Lukė. Ko pirmininkė, ponės ir ponai, reikia kalbėti apie didelio masto skandalą, be abejonės Panamos dokumentai į dienos šviesą iškelia faktus, apie kurios jau žvirbliai ilgą laiką ant tvorų yra. Čirpė. Taigi mes turime klausti, e, kaip atsitinka kad mokesčių teisėje ir teisės aktuose yra numatyta ar palikta tiek daug spragų vykdyti tokio didelio masto finansinės machinacijas ir kodėl mokesčių institucijoms taip ilgai nekrito į akis, kad daugelį valstybių narių yra vykdoma tokia su mokesčių slėpimu ar vengimu susijusi veikla ir jeigu jau e, atitinkamos mokesčių tarnybos tokią informaciją turėjo ir buvo perdavusios ją savo ministrams, tai kodėl ministrai taip ilgai sėdėjo sudėję rankas. Taigi, kodėl niekas nieko nedarė iki šiol, kad Europoje ir Europoje vyko tokio didelio masto mokesčių slėpimo veikla. Pone Gula, ačiū, pana pirmininkė, pana komisijos narė, džiaugiuosi, kad pirmininkantis Niderlandai dabar bando karinėmis priemonėmis kovoti su mokesčių vengimu, patsiūsdama mums gynybos ministrą, noriu su juo pasisveikinti rimčiau. Kalbant, manau, kad reikia imtis veiksmų dviejose srityse pirmiausia atlikti atitinkamus tyrimus ir išsiaiškinti, ar žurnalistų pateikta informacija yra pagrįsta. Taip pat reikia siekti geriau suvokti tai, kas įvyko, patikrinti visą surinktą informaciją ir tiek susijusi su verslu, tiek su privačiais fiziniais asmenimis. Taip pat manau, kad ekonomikos ir pinigų komitetas turėtų skirti daugiau dėmesio mokesčių politikai ir išaiškinti, kokie interesai už viso to slypi, nes mes palankiai vertiname naujai pateiktus pasiūlymus dėl informacijos teikimo, tai yra tas komunikatas, kurį komisija šiandien paskelbė. Taip pat ponas Pitela jau minėjo klausimus susijusius su um, baudžiamąją teisę, baudžiamąją atsakomybę už pinigų plovimą. Manau, kad e, parlamentas čia taip pat turėtų pasinaudoti savo turimais įgaliojimais. Taip pat reikia viską surašyti ant popieriaus pritaikyti sudaryti tinkamus sąrašus, pritaikyti sankcijas pasaulio mastu tiems asmenims, kurie nesilaiko galiančių taisyklių. Ir e, šiandien ryte buvo svarstamas parlamento pranešimas savo iniciatyvą dėl mūsų iniciatyvų pasaulio mastu ir manau, kad mes esame e, tinkama erdvė, kurioje galioja įstatymai, reikia siekti, kad visame pasaulyje tie įstatymai galiotų, o šiaip dar baigdama noriu pasakyti, kad tai tikrai labai rimta tema, kuri dar ilgą laiką liks mūsų darbo tvarkė. Jeigu e frakcijos vardu ponas Demazė dabar kalbės, pana pirmininkė, e, Panamos dokumentų skandalas yra susijęs su didelio masto organizuotu nusikalstamumu. Mosak Fonseca advokatų kontora padėjo Vokietijos bankų ir kitų institucijų užsakymų išplauti nešvarius pinigus. E, taip pat čia reikia kalbėti apie terorizmo finansavimą. E, šiame sąraše galime rasti e, sutenerių iš Rusijos, taip pat oligarchų, Ukrainos prezidentą Porošenko, Britų premjerą Cameroną, FIFA, ES komisijos kanietės žmoną ir nacionalinį frontą. Tuo tarpu paprasti žmonės turi mokėti mokesčius nuo kiekvieno sunkiai uždirbamo cento. Ir tokia yra teisybė, tuo tarpu patys turtingiausi ir taip pasiriekiantis didžiausius kasnius nuo bendro pirago to neturi daryti. Aš tai vadinu atvirą e, vagystę prisidengus įvairiomis e, e, fiktyviomis įmonėmis yra E, vykdoma ir tokia e, veikla. Ir Kameronas e, taip pat pats asmeniškai pasipelno iš offshore patikos fondų. Taip pat rimtinėse valstijose veikia nemažai mokestinių oazių, kurios e, nesutinka keistis atitinkamą informaciją. Dabar ir jungtinės valstijas įtrauksime į juodai ES sąrašą. Mums <clears throat> reikia atimti iš tokių įmonių veiklos e, leidimus, reikia sudaryti atitinkamą registrą, į kurį būtų įtrauktos atitinkamos e, nelegalią veiklą vykdančios įmonės Mano frakcija reikalauja, kad būtų įsteigtas nuolatinis mokestinių priebėgų ir oazių veikla e, tyriantis ir nagrinėjantis e, tyrimų komitetas. Jau e, Jėzus žinojo, kad galima kupranugari per adatos skilutę prastumti e, greičiau negu turtingieji pateks į rojų. Gerbiamas pirmininkė, šiandien matome, kokiais jausmais gyvena mūsų piliečiai. Norėčiau paminėti, kad praėjus dešimt dienų nuo Panamos dokumentų skandalo buvo priimta ta direktyva, e, kuri, kur, sakoma, e, padės e, išvengti tokių skandalų ateityje, tačiau iš tiesų prisidengiančio pretekstu e, daug mažiau garantijų lieka informatoriams ir žurnalistams, kurie ir atskleidė šiuos skandalus. Ir man tai tikrai nejuokinga, gerbiamas Moskovič, nes greičiau priešingai. Štai jau trejus metus žinome apie vieną skandalą, keletą metų jau žinome apie LuxLeaks skandalą. Ir nepaisant to, kad praėjo tiek daug laiko, mes ir toliau kažko laukiame. Jūs nenorėjote numatyti e, finansinės mokestinės informacijos ir jos įtraukti į e, ataskaitas, e, į šalių ataskaitas. Ir jūs iš tiesų e, rūpinotės tik tai konkrečiomis šalimis ir konkrečiomis įmonėmis. Pagalvokime, kiek iš tiesų e, dinksta pelno mokesčio Prancūzijoje, Belgijoje ir kitoje, ša, kitose šalyse. Pasakykite, kokie yra skaičiai. Iš tiesų. E, Daugybė įmonių slepia mokesčius ir Jeigu jūs nesijimsite konkrečių veiksmų, e, žinant, šia, e, kas vyksta, tai tik dar kartą įrodys, jog jūs bandote temti laiką. Turime daugybę įvairiausių įmonių organizacijų ir būtent su jomis jūs bendradarbiaujate ir jas palaikote, o jos nenorite atskleisti savo informacijos ir nenori pripažinti, jog jų reputacija iš tiesų yra sutepta. Ačiū. Dėkui, toliau FDD vardu, ponas Vulf. Ačiū, ponė pirmininkė. Paskelbus Panamos dokumentus vėl matome, kaip politikai piktinasi, kad štai turtingieji nemokas mokesčių. Kaip ir ponas Moskovičius savo kalboje anksčiau šiandieną sako, kad turtingieji turi mokėti sąžiningus mokesčius, sąžiningą dalį. Na, ponė Moskovičiai, jūs esate vienas iš tų turtingųjų. Jūs gaunate daugiau negu 10 tūkstančių eurų per mėnesį, turite, dar, gaunate dar 3 tūkstančių eurų kas mėnesį e, savo būstui ir pensiją, tokią, apie kurią žmonės galbūt tik svajos, 3 tūkstančių eurų per metus. Sakote, kad mokesčių skaidrumas turbūt galėtų visiems, tada aš jums sakau, Ar jūs sutiktumėte, kad jūs ir kiti komisijos nariai turėtų tada paskelbti savo mokesčio ataskaitas, kad žmonės pamatytų, kiek skaidri yra komisija šias rytyje. Taip pat sakėte, kad reikia kovoti su mokesčių priebėgomis. Nesutinku. Tai klausimas, ar kovosite su didžiausiu mokesčių rojumi Europoje Briuseliu. Europoje ar ir Belgijos žmonės moka 30-40 procentų, o jūs, Europos komisarai, ES darbuotojai mokate vos 8 procentus. Kai, kai gali šalių jaunimo nedarbas tik 34 procentų ar netgi daugiau, jūs mėgotės prabangą iš dėlės algos ir, ir mažų mokesčių. Ir Europos parlamento nariai moka toks pat mokesčius, kaip savo valstybėse moka mokesčiai, o eurokratai moka, nemoka be jokių mokesčių. Štai didžiulis skandalas. Ačiū. Köszönöm, Mr. Wolf. Következő hozzászólónk Monau. Ačiū, ponė Wolfai. Kitas kalbėtas yra ponas Mono, NF frakcijos vardu, prašau. Gerbiamas komisarė, kilo naujas Panamos dokumentų skandalas. Tačiau tai jokia naujiena, ne pirmas skandalas. Ir mes norėtume priminti, jog reikia e, elgtis etiškai. Jau nuo pat pradžių mes pasisakėme ir balsavome už visus pasiūlytus dokumentus e, dėl sukčiavimo ir pinigų plovimo. Galite tai patys patikrinti. Tad raginu e, beselgti taip dvimainiškai, e, dviveidiškai ir nepamiršti valstybių deficito, kuris yra toks didžiulis, o jūs mokate tiek mažai mokesčių. Pakalbėkime ir apie Apple, Facebook, Starbucks ir kitas įmonės, kurių pagrindinis užsiemimas yra slėpti mokesčius Europoje per įvairiausias nesažiningas schemas. Taip pat nepamirškime didžiojo ketverto ir įvairiausių bankų, HSBC ir panašiai. Jie taip pat taip elgesi. Tačiau uh, E, apie e, šios asmenys, šias įstaigas šiandien nekalbama. Nekalbama apie mokesčių rojus, kurie priklauso JAV. E, nekalbama apie jokius Wall Street bankus ir kitas didžiasias įmonės, kuomet kalbame apie Panamos dokumentų skandalą. Pakalbėkime apie Carnegie, Rockefeller ir kitus koncernus. Tad E, galima sakyti, kad e, pasakykite, kas nutekino informaciją ir pasakysiu, kam jūs dirbate. Tad, e, tačiau turėtumėte elgtis atsargiai. Ačiū. Jums pateikta mėlyna kortelė, pateikė ponas Lavrijo, ar ją priimate? Taip, tuomet žodis ponui Lavrijo. Ačiū, gerbiama pirmininkė. Nuostabu, kai per vos 2,5 e, minutės e, tiek kalbėjęs e, pastarasis atstovas nesugebėjo, vardindamas visas nesažiningai dirbančias įmonės ir šalis, nepaminėti nacionalinio fronto ir nesažiningos jų rinkimų kampanijos ir didžiulės nuslėptos sumos. Tad pažiūrėkit, kaip juokiasi puodas, kad katilas juodas. Na, jūs taip pat turite teisę taip sakyti, ar ne? Tačiau nepamirškime, kad nacionalinis frontas iš tiesų visiškai nesusijęs su mokestiniais e, rojais. Ir tie du asmenys, e, apie kuriuos, jų, kuriuos jūs turėjote omenyje, iš tiesų visiškai su tuo nesusiję. Mes e, užtikriname aukščiausio lygio skaidrumą ir ponas Lepen neturi nieko bendro. Tai yra tiesiog didžiausias šmeištas, kurį jūs dabar skleidžiate. E, pirmininkė nutraukė kalbėtoją. Tai yra viena iš daugelio nuomonių šiame parlamente. Žodis ponai Fantulė. Ačiū naujienos apie įmonės Panamoje pagrindė tai, ką mes jau seniai įtarėme, žinojame. Europos politinė sistema tarnauja korumpuotiems verslininkams. Yra klasė žmonių, kurie mano, kad yra aukščiau įstatymo ir tuo pačiu metu ta klasė primeta to, taipomo politiką piliečiams. iš kurgi tie pinigai, jiegi iš nelegalios veiklos. Labai čia rimtis problemos ir labai rimti klausimai. Tuo svarbu užtikrinti atsakomybę, kad tie, kas atsakingi, už tai atsakytų. Tie, kas turi sąskaitas offshore'nės įmonėse ir dabar ta informacija, kur buvo nutekinta, yra tik labai nedidelė dalis to, kas veikia tose offshore'ose. Tad reikiantis priemonių prieš šį reiškinį offshore'nės įmonės kuriamas vieninteliu tikslu - tam, kad turtuoliai nemok, galėtų nemokėti to, ką privalo mokėti. Kokiagi nauda iš tokių įmonių? Ar šis yra pagrindimas, koks turėtų egzistuoti? Atsakymas ne. Būtent dėl to reikėtų užbra, uždrausti tokių įmonių veiklą. Bet kuri įmonė, kuri veikia Europoje, turi, tu, turi mokėti mokesčius Europoje įmonės, kurios neturi teisės, neturi pagrindo kuo pagrindžias vagzdavimą, tai jos turi neegzistuoti. Tačiau matome, kad trūksta politinės valios to kovoti. Nes čia turi sakyti politikai. Ačiū. Jums vienas kortelės klausimas nuo pono Korinikė. Ar sutiksite? Primsite? Tai prašau. Norėjau paklausti, ar nemanote, kad jeigu Europos centrinis bankas 10 e, milijardų per mėnesį nepadengtų pinigų e, bevertės išspausdindamas apvagė Europos žmonės, tai tie žmonės kaip Robin Hoodas dabar iš Centrinio banko savo ruoštų pavagė tos pinigus. Visiškai su jumis sutinku, Europos bankas aplišinėja Europos piliečius, atima jų pinigus. Taip pat matome iš Panamos dokumentų, kad labai daug juodų lėšų tenais yra tose įmonėse. Dabar kalbės parlamento nariai savo vardu, pons Niedermayeris pusantros minutės. Ačiū, po, ačiū ponė pirmininkė. Manau, kad Panamos dokumentai rodo, jog tikrai reikia skubių ir griežtų veiksmų mokesčių srityje. Ir Čia kalbama ne tik apie pinigus, kurie turėtų patekti į biudžetą, tačiau reikia kalbėti apie vyriausybės patikimumą bei apie rinkos patikimumą. Kas pats pats, kad yra skirtumas tarp Panamos dokumentų ir LuxLeaks dokumentų. Pirmiausia, Panamoje kalba eina labiausiai apie individus, o ne įmonės. Dėl to manau, kad Panamos dokumentai labiau susijęs su mokesčių vengimu, nesukčiavimu ir turbūt ne, ne visos e, sąskaitos yra nusikalstamos. Taip pat svarbu tai, kad Panamos dokumentai jau yra šiek tiek senstelėje. Tai sakau dėl to, kad čia yra dėl skirtumo šis rytyje. Nes tai kaip, kad tas kaip iš to mokesčių tose dokumentuose iš Panamos, tai jau problemas yra sprendžiamas nuėsiais veiksmais, pavyzdžiui, informacijos keitimus bei kovos su pinigų plovimo priemonėmis. Todėl ragičiau komisiją galvoti, ar priimtos priemonės yra naudingos, ar pakankamos yra ir kokie yra tie tūkstami elementai, kur tūksta reguliacinėje sistemoje, kad būtų galima sutarti su Panamos dokumentų suprašymus problemomis. Taip pat raginčiau komisiją toliau dirbti darbų, mokesčių srityje, ypač PVM rinkimo srityje bei verslo mokesčių srityje. Ačiū. Eliza Ferrera képviselő asszonynak adok. Žodis Eliza Ferrera. Ačiū, ponė pirmininkė. Panamos dokumento atskleista informacija aiškiai parodo, kiek daug energijos buvo išeikvota atliekant tyrimą, koks vertingas buvo informatorių darbas. Pas, ar atsimenate LuxLeaks skandalą? Iškeltos informatoriams bylos dėl priekybos paslapčių atskleidimo. Aš norėčiau, kad būtų parengtas ES mastu teisinės apsaugos priemonės, kad būtų užtikrinta informatorių apsauga. Panamos dokumentai yra tik lietkalnio viršūnė, nes tik tai pradeda ryškėti tikrasis mokesčių priebėgų mastas ir e, pavardės tuos minų, kurie piknaudžiavo dabartinę padėtimi. Aš nenoriu kritikuoti komisijos, tačiau noriu paraginti imtis drąsių veiksmų, taip pat ir taryba imtis drąsių veiksmų, nes turint omenyje skandalo mastą, taryba iš tiesų neadekvačiai ir nepakankamai greitai elgėsi, bandydama spręsti mokesčių priebėgų problemą. Dabar kalbės ponas Lūns. Vieną minutę. Pirmininkė, mes turime labai griežtų priemonių imtis, spręsdami Panamos skandalą, nes kai kurie paprasčiausiai nenori mokėti mokesčių, tuo tarpu kai paprasti žmonės moka vis didesnius mokesčius ir mes turime šiuo reiškiniu kovoti, užtikydami daugiau skaidrumo, stiprindami bendradarbiavimą. Todėl mes raginame atitinkamą tyrimo komitetą įsteigti parlamente, nes būtent bendradarbiavimas ir skaidrumas yra svarbiausias dalykas, o ne nuolat didinami mokesčiai, apie kuriuos svajoja kai kurie šio parlamento nariai, nes šiuo metu savarankiškai dirbantis asmenys maždaug 3 ketvirtadalius e, turi savo pajamų sumokėti per mokesčius valdžiai ir šių mokesčių vis dar nepakanka, valstybės ir toliau skolinasi, o skolinančių nėra daug, todėl Centrinis bankas priverstas spausdinti beverčius pinigus, dėl to tik tai dar didėja mokesčiai indėlių palūkanos praktiškai mažėja, taigi jeigu mes norime mažinti mokesčius, visi turi sąžininkai mokėti savo mokesčių dalį, taip pat ir tie, kurie po palmėmis šiuo metu Panamoje guli. Ačiū. Pirmininkė, ačiū žodis monitoreriui. Aldė frakcijos vardu kalbėti. Ačiū. Pone pirmininkė, komisijos nariai, mėly kolegos, Panamos dokumentų skandalas yra didžiausio masto istorija, buvo paviešinti 11,5 milijonų dokumentų. Taip, mes žinojame apie egzistuojančias mokesčių priebėgas, tačiau mastas tikrai yra didžiulis ir pirmiausiai reikia paminėti, kad pasaulio elitas šiame skandale kritikai, sportininkai, menininkai, režisieriai ir netgi jeigu piliečiams susidaro įspūdis, kad politikai būtent dėl to nerištingai kovoja su mokesčių vengimo modeliais, nes patys dalyvauja šioje sistemoje, tai tik tai dar labiau kenkia mūsų demokratiniam legitimumui, todėl Europos parlamentas privalo dėti visas pastangas, kad e, ši informacija būtų įvertinta, visos detalės įsiaiškintos. Mes paraginame komisiją parengti atitinkamus apibrėžimus ir priemonių paketą, kai kurie dalykai buvo pristatyti, tačiau jų nepakanka mums reikia taip pat parlamente, kad turėtų veikti mokesčių komitetas, kuriam būtų suteikti tyrimiai įgaliojimai. Ačiū. Dabar žodis poniai Matijas vieną minutę kalbėti. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nary. Panamos dokumentų skandalas yra tikrai didelio masto ir komisijos e, pasiūlytos priemonės yra tikrai neveiksmingos. Aš manau, kad apskaitai reikia spręsti mokesčių priebogų problemą. Niekas tų mokesčių priebogų nenori, tačiau niekas nesima jokių veiksmų, kad būtų galima uh, E, šią problemą išspręsti. Šiuo metu situacija yra naudinga tik tai labai turtingiams žmonėms. Europos Sąjungoje nėra jokių priežasčių likti mokesčių oazėms. Belgijoje, Madeiroje, kitur Portugalijoje yra mokesčių priebėgų. ES turi imtis atitinkamų veiksmų, kad jos dinktų visame pasaulyje iš akiračio. Jeigu mes tačiau norime išlaikyti ES mokesčių priebėgas, tai e, turime taikyti tokias griežtas sankcijas e, e, ir turtingiesiems E, kokias dabar taikome paprastiems žmonėms, kurie nesumoka 100 eurų mokesčių. Pons Gėgurtas. E, Komisijos nariai, kolegos, nagrinėdami šį skandalą svarbu, kad nepamirštume, jog tai ne tik mokesčių skandalas, bet ir pinigų plovimo skandalas. Ir tai susijęs su pasiekmėmis mokesčių sektoriuje. Didelė dalis e, paaiškėjusios veiklos uh, pažeidžia bent jau Europolo požiūrių galiojančius pinigų plovimo e, nuostatus, kurie galioja nuo 2005-ųjų. Būtent todėl privalome rimtai įgyvendinti jau e, priimtus teisės aktus. Man, man pranešė informatorius, kuris daugelį metų bendrauja su komisija. E, ir jis papasakojo, kad galiojantis teisės aktai iš tikrųjų nėra įgyvendinami. Būtent todėl uh, parlamentas turi aiškintis, kodėl valstybės narės neįgyvendina Europos teisės aktų ir kodėl komisija nepakankamai akcentuoja, kad kad įstatymas nėra praktiškai perkeliamas valstybėse narėse. Todėl raginu komisiją nedelsiant pradėti pažeidimų tyrimo procedūras prieš valstybės narės, kad pasiektų jo galiojantis teisės aktai būtų įgyvendinti. O parlamentas privalo įkurti tyrimų komisiją ir ištirti, kodėl yra tokia spraga įgyvendinimo srityje. Galiausiai, jeigu sukursime naują komisiją, reikėtų e, nepamiršti to darbo, kurį jau nuveikėme mok, pirmame mokesčių komitete, kad paliečiams nesusidarytų įspūdis, jog mes tik ne vieno skandalo prie kito ir nieko neužbaigėme. Ačiū. Toliau ponė Barbara Kapelė. Pone komisijos nary. EBPO e, e studija atskleidžia, kad agresyvi, agresyvi mokesčių strategija kasmet e, mums kainuoja apie 80 milijardų eurų. Kova su šiuo reiškiniu turėtų būti prioritetu. Tai buvo aišku dar prieš Panamos skandalą, nes yra nes tose, e, tokiose erdvėse vyksta ekonominė veikla. E BPO ragina imtis veiksmų tarptautiniu mastu. E, ypač BEPS kontekste turi būti informavimas, koordinavimas, taip pat reikia už įveikti egzistuojančias spragas. Panama ir Jungtinės valstijos nesima šių veiksmų egzistuoja daugybė pašto dėžučių įmonių ten. Ir tai taip ir antinėse valstijose. Pavyzdžiui, Šiaurės ir Pietų Dakotoje reikia tik tai pašto adreso, kad galėtum įregistruoti įmonę. Šiais metais Ekon komitetas rengia ataskaitą dėl skaidrumo ir mokesčių vengimo. Čia norėčiau pabrėžti e, būtinybę įvedama prievolė įmonėms, kurių metinė apyvarta viršyje 750 milijonų eurų, e, tai viešai teikti ataskaitas apie sumokėtus mokesčius visose šalise, kur jos vykdo veiklą. Reikia tarptautinio verslo registro e, ir taip pat reikia tokiais būdais kovoti su mokesčių priebėgomis. Toliau žodis ponui Davidui Kazai. Ačiū pirmininkė. Europos Sąjunga E, ėmėsi svarbių pokyčių, e, pokyčių svarbių žingsnių kovodama su mokesčių vengimu. Tačiau Panamos e, dokumentai mums atskleidė, kad tie, kurie nori sukčiauti ir turi pakankamai galių bei įtakos, gali tas taisyklės paveikti ir jas apeiti. Turiu omeny galimybę paslėpti lėšas įvairių sudėtingų struktūrų e, pagalba. Ir čia egzistuoja labai išsivyšiusi pramonė. Tačiau mums reikia e, siekti, kad būtų gyvendinami griežčiausi kriterijai tos, toje srityje. Taip pat mes turime griežtus įstatymus ir reikia užtikti griežtą kontrolę. Vienu mygtuko spūstelėjimu tie, kurie yra valdžioje, gali naudotis tokių regionų kaip Panama paslaugomis. Uh, Tačiau e, norėčiau pa, pa, paminėti Maltos žmonės ir pasakyti, kad Maltos žmonės draugė su jumis teigia, jog korupciniai veiksmai ir nepakankamai griežti įstatymai nėra primtinas reiškinys ir e, su tuo tikrai nebus taikstomasi. Todėl pritariu parlamento nariams iš iš, iš kitų frakcijų, maltiečiams. Reikia priimti tokius sprendimus ir juos turi priimti tie, kurie privalo tai padaryti, nes Malta yra sąžininga valstybė ir jie laikosi Europos teisės aktų. Ponas Kukanas nori paklausti jūsų pagal mėlynosios kortelės sistemą. Prašom. Pirmininkė, norėčiau ponui Kasai pateikti klausimą. dėl nepasitikėjimo votumo Maltoje, Maltos vyriausybė, ar nesusiję tai tiesiogiai su Panamos dokumentais? Tiesiogiai, tiesiai prašau atsakyti šį klausimą. Taip, pirminkė, aš e, patvirtinu, kad opozicija paprašė balsuoti dėl pasitikėjimo vyriausybė, bet mes e, nenorime būti e, vyriausybėje, nors dar liko dviejai metai ir ministras atsakingas už šį skandalą, už sėlimą šį skandalą turėtų mūsų nuomonė atsistatydinti. Tūkstančiai Maltos gyventojų e, iš visų e, politinio spektro pusių išreiškė protestą ir buvo užsipulti tie žmonės, kurie dalyvavo protestuose. Tai buvo sąžiningi žmonės, kurie daug yra padarę Maltai ir iš tikrųjų tai yra skandalinga. Skandalinga turime mm, vyriausybę, kuri leidžia taip užsipildinėti žmonių, žmonės. Ponas Simonas, prašom. Vienai mintai. Gerbiami kolegos. Mes e, daug daugiau galime ES nuveikti mokesčių srityje negu kad anksčiau. Ir visa tai dėl to, kad spauda Europos komisija, informatoriai e, dirba ir taip pat Europos parlamentas, jo specialus komitetas mokesčių klausimais užsiimantis. E, mes tokiu būdu galėjome e, sudaryti tam tikrą spaudimą šioje e, srityje. Jeigu pasižiūrėsime į tai, ką parašė Zidoičia Zeitung dėl Panamos dokumentų, metų atsirado naujas išmatavimas asmenys, asociacijos minimi ir Mes, kaip parlamentas, turime daryti spaudimą, reikia žengti priekį. Atėjo laikas e, įkurti tyrimo komitetą, kuris mums suteiktų e, reikalingas priemonės. Kartu su komisija mes turėtume išlaikyti spaudimą valstybėms narėms, e, dirbti, galvojant apie ilgalaikę perspektyvą, tam, kad būtų užtikrinta, jog atsirastų politinė valia kažką daryti, kad būtų tyrimo kartu su mumis ir užpildytos pragos teisės aktų. Dėkoju. Ronen Lerner. Vienai minutėje prašom. Labai ačiū, pirmininkė. Išgyvenome LuxLeaks, WikiLeaks skandalus, dabar Panamos dokumentų skandalas. Kiek dar reikės informacijos atskleisti, paviešinti, kol bus imtasi e, ta, atitinkamų priemonių dėl mokesčių veikimo. Nepakankamai daroma, mes turime e, dirbti ir visuomenė sutara dėl to labai plačiai. E, globalios problemos reikalauja globalių sprendimų. Viena ES nieko nepadarys mokesčių e, vengimo srityje, bet mes turime daryti viską, ką galime, kad užtikrintume skaidrumą pasaulio mastu, apie tai kalbėjo Vokietijos finansų ministras Šoiblė. Mes turime suprasti, kad jeigu nekovosime su mokesčių slėpimu, tai susidursime su labai rimtomis ekonominėmis e, pasiekmėmis. Taip pat visuomenė žinos, kad vienos taisyklės taikomos vieniems, kitos kitiems ir tai sugriaus visą pagrindą mūsų visuomenės. Mes turime užtikrinti viešumą visuotinį, e, reikia informacijos ir reikia kovoti su mokesčių rojais. Dėkuoju. Ponas Viegas. Šis skandalas jau nebežinia kelintas yra nenaujas LuxLeaks, SwissLeaks. Dabar Panamos dokumentai. Neoliberali paradigma, e, finansinis liberalizavimas nuo 90-mečio spartus nepaprastai e, vieš, e, privatizavimas vieši finansų institutai taip pat yra įsivėlę į tai. Tai yra struktūrinis reiškinys ir reikia esminių priemonių, kurios leistų atsikratyti mokesčių rojų Taip pat reikia žiūrėti į bankų sistemą, reikia kovoti su atitinkamais reiškiniais, reikia siekti, kad neįvyktų pelno perkelimas į offshore'nės įmonės ir kad būtų užtikrinta visos fiskalinės informacijos skelbimas. Ponės Sanė, ar jūs norėjote paklausti kažko pagal mėlynosios kortelės e, sistemą, ar jūs norite pasakyti pagal spontaniškų pasakymų procedūrą? Pone Žoly. Pone Žaly, jums žodis. E, pradėsiu nuo pradžių. Gerbiamas komisijos nariai. Praeito savaitės informacija mums primena vieną e, dalyką. Nesilaikoma kovos su pinigų plojimu taisyklės nei dideli bankai, nei kiti tarpininkai e, finansiniai. To nesilaiko nei kai kurios valstybės narės ar nacionalinės e, kontrolės įstaigos, kurios leidžia e, tą daryti. Pinigų plovimas yra e, verslas E, žmonės yra pasipiktinę, nes vyriausybė kalba e, tarsi e, dviem prasmėmis, dvigubą kalbą. Ir mes žinome, kad nepakankamai lėšų skiriama finansų tyriamosiams institucijoms, o tie dalykai yra susiję su mūsų e, visuomenė ir atsakingi žmonės, kalti žmonės turi atsakyti. Mes matome, kad e, nepaprastai e, dideliu mastu viskas vyksta ir mano frakcija siūlo įkurti tyrimo komitetą ir dėkoju visiems, kurie pritarė tokio komiteto egzistavimui. Mes neturėtume leisti e, E, viskam klausys taip, tarsi nieko nebūtų įvykę. Ir jūs e, turite žinoti, kad visuomenė jūs remia. Pirmininkė nutraukė kalbėtoją. Uh, Ačiū. Toliau ponas Bajas. Pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėja, jis istorija kartojasi. Tai, ap, tai praėjusiame amžiuje, sakė rašytas Paul Morė, bet man džiugu, kad e, kon, žurnalistų konsorciumas puikiai padirbėjo atskleidęs Panamos e, dokumentus. Tačiau įvertinęs abejojimą e, tų, tos tyrimų komisijos e, naudingumu ir reikalingumu. Aš tikiuosi, kad vis dėlto dauguma už tai susiformuos, nes mums reikia e, komisijos, panašios, kaip, kuri buvo įsteigta po LuxLeaks, Lux e, skandalo. E, e reikia neleisti didžiosioms įmonėms E, laimėti, prieš mus reikia jas pasikviesti į parlamentą ir užduoti joms klausimus. Deja, e, tie pasiūlymai, kuriuos mes pateiksime 28 valstybėms narėms, turėtų būti priimtini ir komisarė mes raginame jūs paremti šį e, žingsnį, nes tai būtų vienintelė galimybė išnagrinėti šį skandalą ir patraukti atsakomybę tuos, kurie nusikalto, turime išplėsti tyrimą peržiūrėti visus mechanizmus, kurių pagalba vyksta e, m, pinigų plovimas, taip pat teror, tarptautinis terorizmo finansavimas. Atėjo laikas suvokti, kad piliečiai ne vieni, yra ne vieninteliai, kurie privalo susiveršti diržus krizės laikais. Ta pati turi padaryti ir daugybė kitų, ir mūsų lyderiai turi turėti e, drąsos tai pripažinti garsiai. Pone Manvei, vieną minutę. E, dėkoju. Panamos dokumentų skandalas yra e, beprecedentinis siaubingas skandalas. Kai kas, e, įskaitant ir labai turtingus politikus, e, yra to skandalo, to išpolio objektas ir mes turime teisę žinoti apie tokius asmenis. Aišku, ir Rumunijoje tokie. Mm, Mm, tokie skandalai turi atgarsio. Vos ne trilijonas eurų užsienyje yra e, slepiama. E, tokie yra mūsų e, mokesčių inspekcijos duomenys. Labai svarbu, kad suvoktume, kokiomis e, sumomis čia operuojama. Juk trilijonas eurų tai yra nesmulkmena, bet tai yra ne tik finansinė, bet ir moralinė problema. E, kai verslininkai e, trilijonus eurų atima iš mūsų visuomenių, jų neinvestuoja tokiais krizės laikais, o panaudoja savo. Tais e, e, laikais, kai kai kas e, žūsta, miršta, e, kenčia nuo šalčio ir bado. Reikia konfiskuoti tokias lėšas. Ačiū. Toliau ponas Urban Krespo. Vieną minutę. Prašyčiau visų laikytis numatytų laiko terminų, prašom. Labai ačiū, pirmininkė. Ponės ir ponai. Atrodo, kad Europos institucijos labiausiai su, e, suglumusios ne dėl Panamos dokumentuose atskleistų sukčiavimo mastų, bet dėl asmenų, kurie minimi dokumentuose, dėl žymių Europos politikų, kurie skelbėsi esą patriotais, bet savo lėšas išveža iš savo valstybių. Taip pat skandalas susijęs su e, žymių asmenų, pavyzdžiui, pono Kanietė šeimos nariais. E, taigi skandalas tiesiogiai susijęs ir su Europos komisija. Nereikia vykti į Panamą, pakanka nuvykti į Andorą, Luksemburgą ar Šveicariją, kad būtų galima išvengti mokesčių. Bet baisu tai, kad e, Europos didieji bankai padėjo savo klientams tokiu būdu dangstytis ir vengti mokesčių. E, E, aišku, aptarinėdami Panamos dokumentus, turėtume išplėsti šią diskusiją ir kalbėti apskritai apie e, tokios e, tokius mokesčių vengimo atvejus. Reikia ieškoti galimybių, kaip aptikus kažkokias žuomenas į tai su tuo kovoti. Dėkuoju toliau ponas Kotkato vieną minutę. Pone tiksliau, Skotkatų. Ačiū, pirmininkė. Diskusijos dėl Panamos dokumentų orientuojasi į e, tuos nusikaltelius, kurie e, pinigų plovimo būdu gautas lėšas nuslėpė. Bet apskritai čia reikia suvokti visą tinklą padedantį išvengti mokesčių. Maždaug pusę įmonių iš viso šimtas tūkstančių jų yra registruotos e, Britanijos mergelių salose, o daugelis dirba per Londono sičio e, struktūras tarpininkus. Mūsų ministras pirmininkas Deividas Cameronas kelbėsi esas e, už mokesčių skaidrumą ir už tam tikras priemonės, kuriomis būtų galima kovoti prieš pinigų plovimą, tačiau jis pats pasinaudojo įvairiais patikos fondais ir panašiai. E, tokios priemonės padeda tik tai e, turtingiesiems, o mes netenkame lėšų, kurios būtų taip naudingai panaudojamos tokiais sudėtingais laikais. Kenčia pažeidžiamiausios visuomenės grupės. Taigi mes nesame šiuo atveju kartu, nesame vieningi. Ačiū. E, labai ačiū. Toliau ponas Kofort. Pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Panama dokumentai e, yra e, išvalga į tai, kokie korumpuoti esame, kiek daug lėšų patenka į mokesčių rojus, tokius kaip Panama ir kitas, kitas valstybės. Taigi matome, kad tie pinigai paskui nešvariais kanalais keliauja ir terorizmui kompen, e, finansuoti mes atskleidėme tik vieną valstybę ir su ją susijusi mokestinį sukčiavimą Panamą, bet esama juk daugybė kitų mokesčių rojų, paslėptų mokesčių rojų. Ir čia iš tikrųjų ne, negalime su tuo taikstytis, negalime taikstytis su tokiamis priebėgomis, į kurias patenka milijardai e, eurų. Ir, e, Šiuo atveju tai yra mokesčių mokėtojų lėšos, kurias būtų galima naudoti viešosiams paslaugoms, paprastų piliečių gyvenimui pagerinti. Ir iš tikrųjų tai netoleruotina, kai e, tokius sunkius laikus išgyvena smukus ir vidutinis verslas, e, socialinės sistemos. Taigi šie nusikalteliai, mokesčių vengėjai turėtų būti pasmerkti mūsų visuomenėse. Mums reikia veiksmingų skaidrumą užtikrinančių taisyklių, atsiskaitomumo. Reikia reikalavimų ir kiekvienas sektorius turėtų būti vertinamas pagal e, jų finansavimo būdus. Tokie e, mokesčių rojai kaip Panama ar Mergelių salos turėtų būti nuosekliai tikrinami, kad būtų galima išvengti mokesčių, e, mokesčių vengimo. Taigi mes turėtume sukurti visapimančią sistemą, apimančią ir mokesčių ekspertus, institucijas, bankus ir taip toliau. Ačiū toliau. Ponas Melanchon, vieną minutę. Nuo 2001 metų kasmet e, kyla po skandalą dėl mokesčių vengimo arba sukčiavimo mokesčių srityje. Tai užkoduota ES gen, genetinėme kode, kuris skatina mokesčių sukčiavimą mokesčių srityje, nes e, uždrausta siekti harmonizacijos mokesčių srityje ir nėra jokių apribojimų pagal 63 straipsnį. Būtent todėl dėl šios neteisėtos sistemos e, jūs išrinkote komisijos pirmininko asmenį, kuris atsako už vieną iš tokių skandalų. Ir per, e, komis, per parlamente vykusius klausimus jums nepavyko nieko išsiaiškinti. Ir, e, tie žmonės, kurie atskleidė tokią informaciją, gali būti dešimčiai metų įkalinti, jiems taip pat bus pritaikytos piniginės baudos. Tas pats su Panamo skandalais. E, Societe General, e, vienas iš Prancūzijos banko, atidarė užžiūrio offshore'inės e, e, e įmonės. Tačiau paaiškėjus informacijai, jūs nieko nedarote. Reikia apsaugoti informatorius, nes jie už viską brangiai moka, tačiau jų dras, tokios drąsos, kaip jiems ne visiems uh, užtenka. Toliau ponas Maragalų. Ačiū, ponė pirmininkė. Panama yra Lietkalnio viršūnė. Kai kas netgi teigia, kad e, išaiškėjęs modelis yra pasenęs, nes ne, ne nepaaiškėjo jokios informacijos apie jungtinių valstijų įmonės ar asmens iš JAF, nes, nes jie naudojasi sudėtingesnėmis e, schemomis. Todėl reikėtų pabandyti pamatyti visą lietkalnį, jo nematomą dalį. E, tai kelia ir e, sažin, klausimus susijusius su sažiningumu ir ekonomika. Mūsų gerovai kenkia parazitinės kapitalo formos. E, Visi e, skandale paminėti politikai turėtų e, būt, pasitraukti iš savo postų. E, egzistuojanti sistema leidžia plauti pinigus, tačiau sistema neegzistuotų, jei valstybės nedalyvautų e, tylos e, pakte ir, ir neleistų tam vykti. Reikia prevencinių priemonių, reikia kovoti su šiuo reiškiniu. Toliau ponas Hauregija Tondo. Ačiū, pirmininkė. Mokesčių priebėgos vagia pinigus iš mūsų. Ponas Moskovici teisingai pastebėjo, jie apiplėšia visus piliečius, valstybės, gerovės, mūsų gerovės modelį. Jie vagia pinigus iš visų žmonių, kaip tos pinigus atgauti. Būtent apie tai turime kalbėti. Turime puikią galimybę nes visuomenė pasipiktinusi dėl to, kas vyksta. Ir yra daug norinčių, kad mes tinkamai visko imtumėmis. Mes tik, ne tik turėtume dalintis grupėmis pranašystėmis apie tai, kas bus, bet turime pamastyti, kaip įgyvendinti mokesčių revoliuciją per kitą dešimtmetį. Reikia parengti mokestinės priebėgos apibriešti ir imtis tokių teritorijų konkrečiamis priemonėmis kad mokesčiai būtų mokami sąžiningai ir kad visiems laikams laimėtume šią kovą visame pasaulyje. Toliau ponė Ana Gomeš. Panamos skandalas yra pasaulinis skandalas. Ir E, Europa privalo kovoti su mokesčių vengimu ir korupcija visais jos pavydalais. Tai aktualu ir kovos su terorizmu kontekste. Svarbu, kad bankai, politikai, e, teisininkai, kurie naudojosi offshore'inių įmonių konfidencialumo, veiklos konfidencialumo privilegiją, kad, kad jie visi būtų paliesti. Reikia paskelbti įmonių, e, visų pasipelniusių įmonių sąrašą, kuris būtų prieinamas piliečiams internete, bet neturėtumėme savęs kvailinti e, ir toliau bus bandymų išvengti mokesčių ir e, atsiras mokestinių rojų kitur. Būtent taip įvyko Niderlandų ir mano šalies Portugalijos santykiuose. Pone Bereš, vieną minutį. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai. Jūs e, atsakingas už sritį, kurioje niekas nepasikeitė jau daugelį metų. Ir aš tikėjausi, kad jums tapus atsakingu už šį klausimą su parlamento parama. Taip pat e, informatorių, žurnalistų, mastu. Piliečių parama mobilizuosimės, nes šis skandalas e, galbūt padės mums pasiekti pažangos. Norėčiau pareikšti Jums visapusišką paramą ir e, pasakyti, kad esu tvirtai įsitikinusi, kad jei parlamentas savo specialią komisiją e, įsteigs tyrimų, specialią tyrimų komisiją, manau, kad tai mums padės šioje kovoje, kurioje turime dalyvauti ryštingai. Europos Sąjungoje E, remiantis pasiūlymais, kuriuos jūs nuolatos teikėte, bet taip pat ir didžiojo dvidešimtuko susitikimuose. Ir ten šie klausimai turi būti sprendžiami be, lygių partnerių susitikimuose, nes tik taip mes atliepsime piliečių lūkesčiams srityje, kurią per nelig ilgai palikome didžiosiams pasaulio įmonėms tvarkytis ezzel képviselőtársaim a lista végére értünk. Jau pasisakė visi užsirašę spontaniški pasisakymai. Pirmasis ponas Tom, aš labai griežtai ribosiu laiką, neilgiau kaip vieną minutę, prašom kalbėti. Pone Tom. Dėkoju. Panamos e, dokumentai labai, tai yra labai rimtas skandalas ir šiandien apie tai kalbame, tačiau tai nieko naujo ir, ir mes e, žinome, kad daugiau jau yra buvę tokių skandalų, tačiau ir ES yra pasirašiusi vairių sustarimus tačiosiamis šalimis, tačiau e, Mm, žinome, kad vis tiek yra e, nuslepiama labai daug mokesčių, kurie gali būti panaudoti švietimui, e, gerbui gerinti, o mokesčių slėpimas ir venkimas yra neprimtas dalykas. Mes turime spręsti šį klausimą, turime kovoti su mokesčių rojais ir turime vieną kartą visam laikui išspręsti e, šios dalykus ir turime patys sustvarkyti namuose Pirminkė antraukė kalbėtoje. Dabar ponas Kaputo. Panamos dokumentų atskleidimas, paviešinimas labai pakenkė pasaulio finansų sistemai ir pasaulėms viešosiams prekiams. Reikia užtikrinti e, viešumą e, dėl finansinių e, interesų siekiant juos apsaugoti, bet taip pat ES turi veikti ryštingai ir užtikrinti skaidrumą ir atsakingą elgesį mokesčių srityje. ES priemonės turi būti veiksmingos, kuojant su mokesčių vengimu ir slėpimu. E, pasiūlymai e, ats ataskaitas e, skelbti pagal šalis, apie tai kalbėjo e, ponas Hilas, balansai turi būti paskelbti apie veiklą kiekvienoje šalyje. Pelno perkelimas turi būti svarstomas labai rimtai, kad būtų užkirstas kelias perėjimui, perkelimui pelno į e, pigiausias, taip vadinamas, šalis. Reikia kelti reikalavimus e, įmonėms, kurios veikia tarptautiniu mastu. E, ir ES turi būti lyderė. Dabar ponas Marijas. Dėkoju, pirminkė. Nereikėjo laukti Panamos dokumentų skandalo, kad sužinotume, jog e, didelės daugianacionalinės bendrovės e, vengia mokesčių, e, perkeldamos pelną, naudodamos kitus triukus, keliaudamos į offshore'inės įmonės. E, paskaičiuota, kad nuo 7 iki 20 trilijonų dolerių tiek nuslepiama pasaulyje mokesčių. Europos Sąjunga kalba apie 50-70 milijardų eurų per metus ir atrodo, kad mes uh, susidursime su daugeliu bankų, kaip e, Societė General ir Deutsche Bank, ar tokių įmonių kaip Siemens, kurios taip pat minimos. Uh, Europos įmonės uh, investuo, investuoja įvairiose šalyse ir ES turi būti atsakinga. Mes taip pat turėtume e, išgyvendinti mokestinį dempingą, kurį taiko Niderlandai, pavyzdžiui, ir Luksemburgas. Nusikaltėliai juda greičiau negu mes. Kiek dar mes matysime tuos pačius dalykus, ką galime daryti ir kas gali būti prieš Europos e, žvalgybos e, tarnybos kūrimą, kuri kovotų su terorizmu, bet taip pat reikia tokios žvalgybos institucijos, kuri kovotų su nusikaltėliais, kurie mūsų apiplėšinėja. E, kalbama apie mokesčių vengimą, sukčiavimą mokestinį, kiti kalba apie mok... pinigų plovimą, bet bet kuriuo atveju mes prarandame pinigus ir kiek dar reikės lėšų, kad galėtume išspręsti tas problemas, su kuriomis susidurėme, tam, kad mes galėtume e, išbristi šios krizės ir e, reikalauju komisijos narį imtis veiksmų. Ponas Krisokonos. Tai, kas paaiškėjo, e, tai, kas paaiškėjo ką tik, e, tai yra pinigų plovimas ir masinis mokesčių vengimas, parodo, kad ES turi veikti dabar ir bendradarbiauti su visomis trečiosiomis šalimis, kurios nori e, mums padėti. Juk Daugelįje pasaulio valstybių yra susikūrę mokesčių rojai, kur veikia um, organizuoti mokestiniai sukčiai nusikaltėliai, o mes su tuo taikstyti negalim, taikstytis negalime, ypač šiuo metu, kai pažydžiamiausios visuomenės grupės kenčia, mažėja garantijos joms. Taigi turėtume palaikyti glaudžius ryšius su šiomis valstybėmis, kurios veikia kaip mokesčių priebėgos ir sekti sandorius su tų valstybių bankais, finansinėmis institucijomis. Tuo pat metu reikia turėti tokią sistemą, kuri ap, e, apsaugotų tuos asmenys, kuris teikia tokią informaciją. Labai ačiū. Labai ačiū, ponė pirmininkė kaip pranešėja ketvirtosios pinigų plovimo direktyvos versijos klausimų. Aš noriu pasakyti, kad mes esame pasiūlę sukurti viešą registrą, kur būtų registruojami galutiniai naudos gavėjai. Registras yra būtinas tam, kad tokios fiktyvios bendrovės ar popierinės bendrovės ne, e, neišvengtų mokesčių, kad ateityje tokie skandalai nesikartotų, o kad mes turėtumėm patikimų informacijos šaltinių, kad nesitenkintume žurnalistų ar nutekintos informacijos. Pagrindu. Na, dar kartą reikėtų grįžti prie terorizmo finansavimo šaltinių manyčiau, kad registras iš dalies padėtų išspręsti šią finansavimo problemą, kadangi mes galėtume turėti visą apimančias priemonės. Bet čia, aišku, reikia nuoseklių dėrybų taryboje tam, kad visos valstybės narės pritartų, tačiau dabar pati tinkamiausia proga e, eiti šio keliu. Labai ačiū. Toliau. E, pone Maletič. Labai ačiū, pirmininkė. nemažai valstybių atlieka vienokius ar kitokius tyrimus e, tam, kad ištirtų informaciją paaiškėjusią Panamos dokumentų skandalo pasekoje. Bet e, iš ties šis skandalas nuvilnyjo per visą pasaulį, kadangi uh, jame dalyvauja viso pasaulio uh, asmenys, uh, politikai. Šių metų kovo mėnesį uh, specialusis mokesčių komitetas pateikė ataskaitą. Šiame komitete dirba ir e, stambių multinacionalinių įmonių atstovai, kurie suinteresuoti tuo, kad fiskalinės sistemos taptų skaidrios. Bet vėlgi komitetas konstatavo, kad, vis, e, kad finansų institucijos yra dar per daug užsislapstinusios, trūksta skaidrumo esama per daug slaptumo, e, taigi reikėtų padaryti daugiau, kad standartai būtų suvienodinti. Pone Skandin, ačiū, ponė pirmininkė, komisarė. E, kova su mokestiniu sukčiavimu ir pinigų plovimu yra ne tik tai komisijos ir tarybos tikslai. Problemos, kurias dabar stebime, yra rezultatas to, kad valstybės narės ir ES neturi nuoseklios e, kontrolės politikos ir toliau klesti mokesčių vengimas, e, piniginis sukčiavimas, e, trūksta skaidrumo. Baisu, kad sąlygos tam yra. Nuo to kenčia paprasti piliečiai, smulkus ir vidutinis verslas, bet ką padarėme mes? ką padarė ES institucijos. Iš ties e, išriškėjo baisi informacija, mes turime imtis griežtų nedviprasmių veiksmų, kad e, būtų nubausti tie, kurie įvykdė tokius baisius nusikaltimus. Turėtume iš karto uždrausti tokių ekonominių subjektų veiklą. Onazani, ačiū gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai, kolegos. Bijausi, jog dabar susidūrėme su didesniu iššūkiu nei e, išriškėjo šiuose diskusijose. Asmenys, kurie skaito laikraščius, e, tarp jų esu ir aš, galime pasakyti, jog e, E, negalime nurodyti nei vienos turbūt stambios Europos bendrovės, kurios neturi tam tikros e, pogrindinės veiklos, kurios e, sąžiningai sumoka visus mokesčius nuo viso savo pelno. Tikrai didelė įmonių pelno dalis ES patenka į pogrindį ir yra neapmokestinama. Baisu, jog vienas procentas visų pasaulio gyventojų valdo didžiąją viso pasaulio turto dalį. Dėkoju, dabar spontaniški pasisakymai baigti. Komisarė, jūs gavote daug klausimų, pasiūlymų, taigi prašom atsakykite. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū gerbiami parlamento nariai už šias puikias diskusijas, kurios visais atžvilgiais atskleidžia sieki dalyvauti e, aktyvioje negailestingoje kovoje su e, mokesčių vengimu ir pinigų plovimu. Panamos dokumentuose atskleistuose akcentuojama, e, at, at, paaiškėja būtinybė e, pa, pa, remtis bendru požiūriu ryštingesnių požiūrių kovoje su mokesčių vengimu ir e, pinigų plovimu Europos Sąjungoje ir už jos ribų. E, tokio, ta problema paaiškėjus yra tokio masto, kad reikia politinio atsako, tarp valstybinio atsako. Ir mūsų komisija, noriu Jums pasakyti, yra e, susivienijusi ir nusiteikusi taip ir dirbti. Čia yra nemažai komisijos narių ir mes visi e, esame pasirengę suvienyti savo jėgas ir eiti vieną kryptimį. Artimiausioje ateityje komisija pateiks dar nemažai ambicingesnių pasiūlymų, e, kurios yra kaip tik rengiamos. Pavyzdžiui, pateiksime siūlymą pakeisti direktyvą dėl kovos su pinigų plovimu E, pateiksime tą siūlymą iki birželio mėnesio ir tai dar labiau sustiprins mūsų prevencinį požiūrį į šį reiškinį. E, tai galimybė kova, kovoti su e, anoniminiais sandoriais bei atremti e, riziką kylančią trečiosiuose šalise. Mano kolegė Vera Jūrova detaliu apie tai kalbės ir pateiks jums visą susijusią informaciją mes grįšime prie seno projekto e, bendros konsoliduotos įmonių pelno mokesčio bazės ir mes prisiminę atnaujindami šią iniciatyvą norime sustiprinti e, e, kovą ir užtikrinti, kad kova su mokesčių vengimu būtų veiksmingesnė. Parengėme taip pat paskelbėm palyginamąją lentelę, kurioje galima išsiaiškinti, kokie, e, kokios mokesčių sistemos egzistuoja trečiosiuose šalyse. Ir tai bus pirmasis etapas rengiant bendrą juodąjį sąrašą, kuris taip pat bus paskelbtas. Ir mes labai glaustai dirbsime su part, tarptautiniais partneriais, didžiuoju dvidešimtuku, EBPO ir kitais, kad mūsų įsipareigojimai taptų pasaulinio siekio užtikrinti gerą valdyseną dalimi. Ir kalbėdamas apie visą tai, žinau, kad ir pirmininkaujantis Niderlandai pritarė mūsų e, siekiams. E, žinau, kad ir ponas Dyson Bloom ir valstybės sekretorė visiškai pritarė šiems siekiams ir žinau, kad iki birželio mėnesio mes tikrai sugebėsime pasiekti e, žudbutinės pažangos. Ir viską e, taip pat iniciatyvą atiduosime valstybėms narėms. Taip pat norėčiau apibendrinti parlamento narių pasisakymus, e, e, atsakyti į, į porą, į, ypač keletą išsakytų pastebėjimų. Atsakysiu tiems parlamentarais. Ne, aš visus, juos gerb, visus jūs gerbiu, bet su kai kuriais mano santykis ypatingas. Ponas Liukė klausė, kodėl komisija dar nereagavo. E, komisija nedaug ką gali pasiūlyti. Pavyzdžiui, dėl automatiško keitimos informacija mokesčių klausimais, mokesčių sprendimų klausimais. E, darbas čia labai suintensyvėjo ir mes naudojamės pasiektų pagreičių. Ir manau, kad reiktų ne tik kritikuoti komisiją, nes mes dirbame su parlamentu. Tikrai ponė, nes me, ir mes esame tikri sąjungininkai, mūsų įsitikinimai tokie patys. Ponas Vulf, kaip įprasta, jam norėjo pristatyti e, komisiją, pačią komisiją kaip mokestinę priebėgą ir apkaltinti 47 tūkstančius darbuotojų es tarnybų kaip sukčius e, ir, ir taip pat ir jų vadovus, bet aš norėčiau, prim, tiesiog primenu, kas buvo pasakyta, tai yra tikrai skandalinga. Ir aš noriu pasiduoti šią progą ir pasakyti, kad mes mokame mokesčius. E, idėja, kad komisijos narys arba kitoks tarptautinės organizacijos pareigūnas to nedaro, yra visiškai įdinga. Visi komisijos tarnautojai juos moka. Ir e, galiojanti sistema leidžia sutaupyti, pavyzdžiui, 2014 6 20, 20 metų laikotarpiu pavyks sutaupyti beveik po milijardą eurų per metus. ES institucijų darbo, darbuotojai moka progresyvinius mokesčius nuo 8 iki 45 procentų dydžio ir, ir tai yra daugiau nei valstybėse narėse, jau nekalbu apie mokestinius rojus taip pat e, soc, nebeminių socialinių įmokų ir todėl reiktų baigti skleisti šią demagogiją. Ypač tiems, kurie kal... iš Didžiosios Britanijos. Manau, kad reikia šiek tiek padarumo ir Ir noriu pasakyti, kad e, UKIP du nariai, buvę Europos parlamento nariai, e, sulaukė e, nuosprendžio, apkaltinamojo nuosprendžio bylose prieš juos ir jiems paskelbtas įkalinimo nuosprendis. Taigi, reikėtų pirmą pasišluoti savo kiemuose. Taip pat noriu atsakyti ponui Lambertsui kurį aš labai gerbiu, kuris puikiai išmano šią svarstamą sritį. Tačiau, na, jis, jis mane apkaltino, paskui jis išėjo ir neleido man atsakyti. Viskas labai įdomu, bet būtų gerai kartais palaukti, kol komisijos nariai patikė atsakymus. Mane tikrai sužeidė jo pasisakymai man tikrai ne, nemalonu, tai apie ką kalbame ir man tai nejokinga, nes jis iš esmės apkaltino komisiją tuo, kad jį vilkina viską ir kad jį laukia kažko neaišku ko. Niekas tikrai nėra, kad mes atsitę esame lobistų rankose. Tai yra tikrai neteisinga. CBCR direktyva e, Taip pat siūlymas dėl uh, įmonių, kurios uždirba daugiau nei 750 milijonų eurų per, per metus, yra uh, tarp, tarptautinių organizacijų verslo įmonių organizacijų pasiūlymas. Įmonės veikiančios Airijoje, Belgijoje, kažkur kitur, veikiančios Europoje ir už Europos ribų privalės tai daryti. Mes e, uh, skelbsime informaciją ir mes pirmieji pasaulyje. E, tai darysime mes, esame ambicingiausi pasaulyje. Aš, tik, aš žinau, kad Europos parlamento nariams reikia užsimti ir politiką ir, ir jie e, turi būti griežtesni ir kad jie turi naiti toliau nei valstybės narės, bet tačiau, kad kai pasiekėme kolektyvą, kolektyviai bendros pažangos ir kai einame tinkamą kryptimi. Juk reikia, juk reikia gebėti tokiais atvejais tuo pasidžiaugti ir tai pasakyti, o ne vis tiek kaltinti komisiją. Aš dar kartą paklausiu, mes esame sąjungininkai ir ši komisija, visi čia esantis komisijos nariai e, laikosi pakto komisijos šią temą mes norime būti pasaulio lyderis, pasaulio kovos su mokesčių vengimu variklis. Ir e, šios komisijos e, veikla tikrai ambicijų šioje srityje kontekste yra beprecedentė. Aš žinau, kad, kaip sakiau, ponas Lambersas puikiai išmano šią sritį, bet tikrai reikėtų remtis e, gera valia. Tai, tai, tai kaip, kaip tai buvo čia daroma, nėra gera politika. Manau, kad reikia eiti visiems tą pačią kryptimį. Ir jis, jo žaliųjų frakcija bei visos kitos frakcijos manau, sutiks, kad mes, komisija ir parlamentas, siekime to paties tikslo - skaidrumo ir kovos su mokesčių vengimu. Taigi, eikime priekin drauge ir nesvelkime į negatyvę polemiką, kuri nieko neduoda, nes komisija, kaip ir kitos institucijos, na, nėra tobula, nei viena institucija nėra tobula ir noriu patikinti, kad šią temą E, mes tikrai didžiuojasi tuo, kokį sprendimą primėme, kurį pristatys Jonathan Hill, nes e, niekas pasaulyje to nesugebėjo dar padaryti, o mums tai pavyko. E, Dėkuoju, ponė Moskovisi. Aš sakiau, kad ponė Jūrova padarys tolesnius pareiškimus. Taip, taip. Prašom, ponė Jūrova. Pirmininkė, gerbiami nariai, ačiū Jums už galimybę pasisakyti. Aš norėčiau trumpai pakalbėti, sureaguodami Jūsų klausimus dėl pinigų plovimo. Taip, jūs teisingai pastebėjote, mes skaitiname pasiūlyti visą eilę priemonių, kurios užtikrintų, kad valdžia turėtų daugiau galių kovoti su pinigų plovimu ir e, užtikrintų, kad būtų institucijoms pranešta apie e, įtartinas operacijas. E, 14 metais buvo patvirtinta direktyva dėl kovos su pinigų plovimu ir e, ten numatyta įkurti centralizuotus registrus tikrųjų faktinių savininkų ir dabar laukiame, kad direktyva būtų kaip galima greičiau perkelta ir gyventa valstybėse narėse. Tai yra nepaprastai svarbu tai e, turi būti tikrai įgyvendinta, registrai turi būti įkurti iki šių metų pabaigos. Komisija e, ketina e, suteikti visą paramą, visokią paramą perkeliant direktyvą ir aš nuolat bendrauju su savo kolegomis valstybėse narėse šioje srityje. E, Jūs taip pat teisingai pastebėjote, komisija iš tiesų dabar e, rengia peržiūrą direktyvos apie tai paskelbtą veiksmų plane dėl kovos su teroristinės veiklos finansavimu ir pasiūlymai e, dėl peržiūros turi būti pateikti birželio pirmą. Daugiausiai dėmesio skirsime kovoti su rizika susijęs su teroristinės veiklos finansavimu. Bus kreipimas dėmesys į anoniminius mokėjimus, kitus elementus, nes saugumo ekspertai teigia, e, kad finansiniai sandoriai labai e, dažnai yra pirmasis rodiklis, kuris rodo, kad rengiami teroristiniai išpoliai ir mes turime užsimti šiuo klausimu. Galiausiai, kaip kad buvo e, pranešta veiksmų plane komisija imsis priemonių dėl to, kad pinigų plovimas būtų baudžiamas ir būtų nusikaltieji patraukti baudžiamojo atsakomybėn. Dėkoju. Kolegos, šis klausimas labai svarbus, už tai reikėjo skirti jam daug laiko. Šis klausimas sulaukia daug dėmesio, dėl to komisijos nariai e, norėjo pasisakyti, pakomentuoti dabar ponė Plešert tarybos vardu. Dėkuoju. Aš bandysiu kalbėti trumpai. Panamos dokumentai rodo, kad ES darbas kovojant su mokestiniu sukčiavimu, su pinigų e, plovimu yra mūsų bendri e, tikslai ir mes turime kartu globalių mastų e, veikti, kovodami su tais reiškiniais. Taryba taip pat nori sužinoti apie poveikį, taip pat kaip ir jūs, parlamentas, aš esu tikra ir komisija. To paties siekia mes, išanalizuosime informaciją, e, Panamos dokumentų turinį ir mes kovosime, kaip galima veiksmingiau su pinigų mokesčių vengimu ir slėpimu. Mes e, pademonstruosime savo atsakomybę ir aš manau, kad mes visi galime dirbti kartu. Mes tęsime savo kovą, dirbsime greitai, veiksmingai. Aš minėjau keletą elementų, vis, dėl visų tų elementų dirbsime ir aš raginu valstybės narės ir Europos parlamentą paremti mus dirbti kartu įgyvendinti priemonės, kurios jau pateiktos ir kurios tikriausiai pasirodys labai greitai. Dar kartą labai ačiū, gerbiama pirmininkė. Dėkoju, ponė ministrė, jums už apibendrinančias mintis. Ši diskusija baigta.